E, išlaidas, didinti mokesčius. Aš šiandieną balsavau prieš biudžetą, kadangi ten numatyta, kad reikėtų padidinti ES biudžetą 6,8 procentais. Tai yra didžiulis e, pakeitimas ir tai tikrai nėra sveikintinas dalykas. Ir, na, jungtinės karalystės balsuotojai tikrai nepalaikytų tokio žingsnio. Kodėl ES turėtų gauti daugiau e, lėšų, kai kiekvienas valstybinis sektorius gauna lėšų mažiau? E, kodėl yra reikalaujama iš Airijos didinti e, mokesčius, taupyti reikalaujama iš Ispanijos. Taigi tokiamis Tokiais laikais tikrai negalima reikalauti, kad ES biudžetas būtų didinamas. Ačiū. Toliau žodis Džordžui e, Lyon, prašome. Ačiū. Jeigu pastarojo nėra, tada suteiksime žodį Ivai Zanikį. Ačiū. Dėkoju, pirmininkė na, dabar yra taikomas labai griežtos e, priemonės, kad būtų galima išeiti iš ekonominės krizės, tačiau rezultatai nėra geri. Kaip pabrėžė e, ponas Lavija, jeigu mes užtikrinsime tokį tikslingą investavimą ir jeigu iš ES mes remsime užimtumą ir e, ekonomiką būtų galima stabilizuoti situaciją ES ir užtikrinti geresnės gyvenimo sąlygas piliečiams. Dėl tos priežasties aš balsavau už e, šį pranešimą. Dėkuoju. Ačiū, ponės, ponė Janukudakis. Ačiū. Kaip europarlamentarai mes turime atstovauti mūsų piliečius. Europos Sąjunga e, pasitikėjimas yra labai mažas. Eurostatas e, sako, kad vienas iš trijų piliečių na, teigiamai vertina Europos Sąjungą. Mano šalyje Europos Sąjunga tikrai uh, neturi gero įvaizdžio. Taigi mes, norėdami pakeisti situaciją, turėtumėme mažinti uh, ES e, išlaidas. Ir ES biudžeto didinimas beveik 7 procentais tai tiesiog įžeidimas mano atstovavimės piliečiams. Taigi aš manau, kad tarybos pasiūlymas, kur siūloma didinti ES biudžetą tik 3 procentais, yra geresnis. Nesuprantu, kodėl Europos parlamentas e, pritarė komisijos pradiniam pasiūlymui. Visai neseniai komisija e, paprašė, kad būtų E, padidintas 10 e, milijonų milijardų 2012 metų biudžetas. Ir tai nėra gerai. Ir mes turime pasiūsti stiprią žinę komisijai, kad ji negali e, išreikalauti iš e, mūsų piliečių vis daugiau mokesčių. Ačiū. Toliau žodis poniai Andželylį. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti e, kolegoms e, Lavyje ir Vogan už jų parengtą pranešimą dėl 2013 metų biudžetą. Didžeto taip pat norėčiau dar kartą pasakyti, kad Europos parlamentas labai įsipareigos Erasmus programos atžvilgiu. Nuo 2007 metų 2,5 milijonai studentų turėjo galimybę pasinaudoti, studijuoti užsienyje, taip pat ir dirbti. Mes, e, na, prieštaraujame tam tikriems e, tarybos reikalavimams, kurie prašo daugiau lėšų lyginant su komisijos pasiūlymu. Mes taigi turime įgyvendinti Erasmus programą, nemažinti jai skirtų lėšų ir apskritai mes turėtumėm parengti bendrą ES strategiją skirtą jaunimui, kadangi jaunimas negali e, nešti krizės naštos, ypač tais laikais, kai jaunimo nedarbas viršyje beveik 25 procentus ES. Dėkuoju. Think... Dėkuoju. Pone Gerling, man atrodo, išėjus iš salės. Ponas Antonioci. Dėkuoju pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti e, kolegą Levyje už atliktą darbą, rengiant pranešimą dėl 2013 m. ES biudžeto projektų. E, na, E, visų pirma, galiu sakyti, kad e, darbas tikrai nebuvo lengvas, nes e, atrodė, kad taryba ir Europos parlamentas niekada nesusitars. Yra susidariusi didelė ekonominė krizė, vis dar prašoma daugiau ES biudžeto padidinimo, tačiau kolegos tikrai sugebėjo užtikrinti, kad esamos politikos iniciatyvos būtų gyvendintos. Labai svarbu pabrėžti, kad Na, bandomieji e, projektai energetinėme sektorija bus toliau gyvendinami, nes Europos parlamentas ypač e, gynė šiuos klausimus kaip prioritetinius ES. Taigi norėčiau dar kartą pritarti tam, kas rašoma pranešime. Ačiū, panas Tanukas. Man atrodo, ponė Gerling turėtų dabar pasisakyti. Ar, ar aš, ponė pirminkė? Puiku. Nėra priimtina, kad kai yra taip ribojami biudžetai ES, ES planuoja 2013 metų biudžetą išdidinti 3 procentais kitais metais. Parlamentas siūlo net 6 procentais padidinti mokėjimus. ES turi, ES valstybės turi riboti savo nacionalinės išlaidas. Junktinė karalystė 73 milijardais svarų turėjo apma, sumažinti savo biudžetą įvairiuose departamentuose. Tai yra 19 procentų kiekvienas departamentas sumažino savo biudžetą. Ir be jokios priežasties ES kažkaip nesusiduria su pasaulinės krizės padariniais ir jų nepaiso. Panašu, kad ES visiškai atitrūkusi nuo visuomenės, kuri turi mokėti už taupimo priemonę savo šalyse, O Briuselyje matoma, kaip pinigai yra švaistomi kasdien. ES yra labai brangi įmonė ir daug reikalauja pinigų ir tuo pačiu nori išsaugoti ES pasitik, piliečių pasitikėjimą. Jeigu nori tą padaryti, turi susiveršti diržus, kaip tai jau yra padarę visi. Ačiū, Piteris Jaras. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už parengtą pranešimą. Aš manau, kad jis surado puikų kompromisą ir manau, kad 2013 metų biudžetas, biudžetu labai domisi visa visuomenė. Praeitais, tai yra paskutiniai septynių metų finansinių perspektyvų metai. Taigi, valstybės narės vėlgi nelabai sąžiningai elgesi su ES, kaip beje ir praeitais metais, nes praeitais metais buvo bandoma finansuoti daug įvairių projektų, tačiau valstybės narės susigražino pinigus dar prieš tai. Na, o 2000 2013 metais yra bandoma įtvirtinti finansinę drausmę. Aš manau, kad turėtumėme sažiningiau elgtis vieni su kitais. Dauguma lėšų, kurias išleidžia ES, yra lėšos skiriamos ekonomikai ir inovacijoms skatinti, tai yra tinkamai panaudojamos lėšos. Taigi aš manau, kad turėtumėme sąžininkai elgtis vieni su kitais. Ačiū panas Bylanas. Ačiū, panė pirmininkė. Mano vidaus rinkos komitetas pastebėjo, kad e, ne, neturėtų biudžetas viršinti 10 procentų išlaidų. Taigi aš manau, kad daugiau dėmesio turime skirti informacinių technologijų plėtrai, tam, kad piliečiai galėtų turėti geresnę prieigą prie interneto. Taip pat e, reiktų skatinti neteisminių ginčių dėgymą vidaus rinkoje, sprendimų dėgymą vidaus rinkoje. Aš balsavau šį pranešimą, nes manau, kad e, įvairiose srityse reikalinga atlikti atskiras studijas. Ponas Mesišmit. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, iš tiesų atskleidėme, kaip mums trūksta realybės, kaip sunkiai mes realiai galime įvertinti situaciją, patvirtindami ką tik tai šį biudžetą. Nepaisant to, kad visos valstybės narės yra verčiamos mažinti išlaidas, nepaisant to, kad audito rūmai jau 16 metai nepritarė mūsų biudžeto įvykdymui, nepaisant to, kad visose, panaudojant įvairias lėšas, susidurėme su sukčiavimo atvejais. Europos parlamentas ne tik, kad balsavo už infliacinį biudžeto didinimą, bet patvirtino 7 procentų išlaidų didinimą. Aš manau, kad balsavimų, tikiuosi, kad balsavimų sąrašai bus patalpinti visose diskusijų forumuose, kad žmonės patys matytų, kas ir kaip balsavo dėl jų pinigų. Pone Zaborska išėjo, pone Bazesku. Ačiū pirmininkė, aš balsavau už šį pranešimą, nes finansų krizė ir toliau daro poveikį Europai, o valstybės narės ir toliau įgyvendina taupimo priemonės. Taigi dabar labiau nei bet kada anksčiau parlamentas turi elgtis atsakingai. Jis turi atsižvelgti į valstybių narių fiskalinę politiką, tvirtindamas 2013 m. biudžetą. ES išlaidos turi būti tvarkomos nuosekliai ir Europos parlamentas turi nustatyti prioritetus ir prireikus mažinti išlaidas. Aš manau, kad biudžetas yra svarbi priemonė, galinti paskatinti augimą ir sanglaudą Europoje. Manau, kad turime daugiau dėmesio skirti inovacijoms ir konkurencingumui ir skatinti teigiamus pokyčius šiuose srityse. Rumunijos pagrindinis prioritetas yra užtikrinti tinkamą sanglaudos politikos ir bendros žemės ūkio politikos finansavimą. Dabar žodis ponui Dėva. Nemanau, kad yra priimtina Europos sąjungai didinti biudžetą 7 procentais, kai mano rinkimo apygardoje pietričių Anglijoje rinkėjams reikia e, susiveršti E, diržus. Aš nusprendžiau pasisakyti po to, kai išklausiau Europos komisijos pirmininko protingą pasisakymą. Jis kaltino nacionalinės vyriausybės ir nacionalinius parlamentus dėl dabartinės padėties, bet ne Europos Sąjungą. Tačiau jis užmiršo paminėti, kad kai buvo sukurta eurozona, būtent Europos komisijai buvo patikėta stebėti išlaidas valstybėse narėse ir 3 procentų biudžeto deficito riba buvo pažeista visoje Europos Sąjungoje, o Europos komisija dėl to nesėmė jokių priemonių. Taigi 3 procentai ir 60 procentų e, ribos buvo nustatytos sukūrus eurozoną, tačiau tų ribų nebuvo paisoma ir e, to nepaisė Europos komisija. Darau išvadą, kad jūs nekalbėsite dėl Bögio ir Kalfin pranešimo. Ar jūs norite ir dėl jų to pranešimo pasisakyti? Gerai, viena minutė. Tai yra Bögė ir Kalfin pranešimas dėl daugiametės finansinės programos. Ponas Dėva. Ačiū pirmininkė. Dėl to pranešimo aš balsavau taip pat kaip ir kiti mano frakcijos nariai, išskyrus kelis, kelias išimti susijusias su tarptautiniu vystimusi. Aš nemanau, kad nors mums ir yra kilęs sunkumo, aš nemanau, kad mes turėtume dėl to bausti kitus, kurių padėtis tokia sunki, kad e, Europos gyvenimo kokybė, pragyvenimo lygis yra tikra prabanga palyginti su tų žmonių situacija. Todėl E, programos, kurias vystimosi programos, kurių finansavimas yra mažinimas, pavyzdžiui, Azijai skirtos, skirtų programų biudžetų mažinimas, e, man yra neprimtas, aš balsavau prieš ir skirtingai nuo savo frakcijos, nes manau, kad mes turime padėti tiems, kurie yra atsidūrę sunkioje padėtyje ir kurių gyvenimo kokybė tikrai nepriliksta mūsų. Pone Zanikį. Grazie, prezident. Ačiū pirmininkė. Atsižvelgiant į socialinį ir ekonominį kontekstą, e, kurio horizonte yra aptariama daugiametinė finansinė programa, matome, kad labai yra daug problemų. Visų pirma, yra mažinami e, nacionaliniai biudžetai, o Tuo pat metu ES atrodo kaip ir, na, e, prašo papildomų lėšų ir taip e, didina dar mokesčių naštą e, rinkėjams. Siekiant užtikrinti geresnį gyvenimą ateitiems kartoms, reikėtų renti tikslinės investicijas švietimo ir tyrimo srityse. Ačiū, ponė Janakudakis. Ačiū Šį mėnesį Margaret Thatcher šventė savo 87-ąjį gimtadienį ir aš esu tikra, kad šis parlamentas tikrai prisijungs prie manęs ir nusiūs jai kuo šilčiausius sveikinimus. Pone Thatcher labai atkakliai dėrėjosi dėl e, Junktinės karalystės kompensuojamųjų išmokų 84 metais ir kai buvo sutarta dėl 66 procentų E, kompensacinės ribos. Jis sakė, kad žinoma, norėtume 100 procentų, tačiau norime likti atsakingais, racionaliais partneriais. Junktinė karalystė ir toliau yra atsakingas partneris, tačiau e, dabartinė situacija yra neprimtina. David Cameron ir Margaret Thatcher nori e, biudžeto dėrybų, kurios būtų naudingos rinkiniai karalystiai ir Europai. Ir dėl to Britų konservatoriai ragina išaldyti ES E, išlaidas. Ir tai yra racionalus požiūris. Neįsivaizduoju, kaip komisija ir toliau gali reikalauti, kad būtų didinamas jos biudžetas, tuo pačiu metu primesdama taupimo priemonės valstybėms narėms. Kaip buvusi verslininkė, aš žinau, kad įmanoma sumažinti bet kokį biudžetą. Ir mūsų piliečiai nusipelno tų biudžeto sumažinimų ir komisija turi išklausyti jų reikalavimų. Um... Ačiū, ponė Andželilį. Ačiū, pirmininkė. Valstybės narės yra, e, kaip ir prašo ES, mažinti iš e, įmokas į ES biudžetą, dėl tos priežasties reikėtų na, mažinti ES e, išlaidas, taip pat ir geriau orientuoti esamas išlaidas į prioritetinius sektorius. Ir taip pat reikėtų atsisakyti tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, e, Junktinės karalystės išsireikalautas lėšų susigražinimas iš ES biudžeto. Italija tikrai negali toliau toleruoti tokios situacijos, kai ES biudžetą įmoka daugiau nei iš jo gauna ir tikrai mes nenorime prisidėti prie Junktinės tautos e, išsireikalautų lėšų sugražinimo iš ES biudžeto mokėjimo. Ypač ypač atsižvelgianti tai, kad Italijos nacionalinis biudžetas yra deficitinis. Galiu pasakyti, kad tik tai šiandieną Europos, e- Europos parlamentas pasiuntė labai stiprią žinę e, parengtų pranešimų. Ačiū, ponia Ford. E, kalbant apie daugiametę finansinių programą, ji buvo parengta septynių metų laikotarpiu. Kiekviena valstybė šiuo metu mažina savo išlaidas, o ES e, išlaidos taip pat turėtų būti mažinamos. Tikrai kiek, kiek turime mažai pinigų, kiekvienas euras, kiekviena krona e, turi na, būti tinkamai panaudota. Mano regione e, E, yra daug e, pro, projektų, kurie finansuojami iš ES lėšų. Tačiau, na, dėl, biurok, dėl biurokratinės naštos labai sunku įgyvendinti tuos projektus. Kai kurie projektai galėtų būti geriau finansuojami tokiu atveju iš nacionalinių lėšų. Nežinau, kaip galima, pavyzdžiui, e, būti, būtų galima sumažinti tas išvaistomas lėšų išvaistimo dalykus. Pavyzdžiui, e, galiu pateikti labai daug pavyzdžių, kad būtų finansuojami tik tai tie prioritet, pro, projektai, kurie tikrai kūrė pridėtinę vertę ir tik tai tai galės pagerinti ekonominę situaciją ir kurti darbo vietas. Ačiū dabar žodis ponui Antonijoci. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, turiu pasakyti, kad dėrybos dėl daugiametinės finansų programos 14-20 metams e, vyksta e, labai problematiškame e, socialinėme ir ekonominėme kontekste. Turiu pasakyti, kad ES na, vis labiau matoma piliečių kaip didinanti mokestinę naštą. Esu įsitikinęs, kad e, tokia situacija susidarė dėl to, kad ES biudžetas ženkliai skiriasi nuo nacionalinių biudžetų. Atsižvelgiant į na, ES e, kompetencija suteiktas pagal Lisabono sutartis, taip pat ir atsižvelgiant į tuos susit, e, sprendimus, kuriuos priėmė Europos vadovų taryba. Aš balsavau už šį pasiūlymą, kadangi reikia tarp e, valstybinio ir tarp institucinio susitarimo, kas būtų naudinga visiems piliečiams. Ačiū dabar žodis Kostello. Ačiū. Europos daugiametinė finansinė programa turi tarnauti tikslui. Ir mes negalime e, na, pasiekti 2020 metų e, tikslų be efektyvaus ES biudžeto. Kai kurie žmonės sako, kad ES biudžetas turėtų būti išaldytas. Ir tada norėčiau užduoti klausimą į, į biudžetą, kokių politikų ar sričių galėtumėm neįtraukti. Aš pritariu tam, kad daugiau e, pinigų galėtų būti skirta ES fondui, e, kad būtų galima kovoti su jaunimo problemomis ir nedarbu. Taip pat e, siūlyčiau, kad būtų daugiau dėmesio skiriama e, jaunimo nedarbui, kuris Airijoje jau viršyje 30 procentų. Taip pat reikia spręsti nuosavų išteklių klausimą ir norėčiau, kad būtų susitarta taip pat ir dėl finansinių sandorių apmokestinimo. Ačiū, panas Tenukas. Pirmininkė, norėčiau pasveikinti Kipro Respubliką dėl to, kad ta delik, de, tas delikačias dėrybas dėl daugiametės finansinės programos taip gerai pradėjo. Tai yra pirmoji patirtis šiai valstybei, šiai valstybei salai, pirmininkaujant ES. Svarbu, kad žmonės pripažintų, kad ES lėšos yra naudojamos vertingai ir kad būtų akcentuojama, jog ES turi padėti kurti darbo vietas ir skatinti ekonominį augimą. Tačiau Britų premjeras e, ponas Cameronas aiškiai pasakė, kad taupimo metu nėra priimtina uh, reikalauti infliacinio biudžeto didinimo ar nutraukti kompensacinę išmoką, juolab, kad Didžioji karalystė yra antra pagal dydį įmokų mokėtoja. Taigi, Junktinė karalystė pasinaudos veto teisę ir bandys grįžti prie užšaldyto biudžeto. Daug ką būtų galima apkarpyti ir vienas pirmųjų žingsnių būtų Strasbūro parlamento uždarimas. Po to reikia sumažinti struktūrinių fondų, ypatingai socialinio fondo lėšas, kad tik tai tokie dalykai kaip moksliniai tyrimai ir plėtra, e, moksliniai tyrimai būtų akcentuojami, taip pat svarbus infrastruktūros projektai, bet šiuo metu Britanijos žmonės mano, kad ES per dėm pinigų išleidžia ir su mažesnėmis lėšomis galėtų nuveikti daugiau. Ačiū, ponia Makovėjai. Ačiū. Per pastaruosius metus puikiai žinome, kad nacionaliniai biudžetai smarkiai did... didesni negu ES biudžetas. Tai skatina ekonominį augimą, skatina ekonominį augimą ir valstybėse narėse, įskaitant bei taipogi ir ES, tam, kad būtų sutvarkyta fiskalinė situacija. Aš pritariu šiam siūlymui, šiam pranešimui, kadangi labai svarbu išspręsti euro krizės problemą ir valstybėms narėms num nustatyti tam tikrą biudžeto pagrindą, pagal kurį valstybės narės savo biudžetus galėtų susitvarkyti taip, kad jie skatintų augimą. Jeigu deficitinės išlaidos auks, tai stabdys ekonominį augimą ir ribos ES ekonomikos augimą ir vystimasi. Dėkoju, panas Jaras. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau paprašyti, kad valstybės narės elgtųsi viena su kita sąžiningai. Nes panašu, kad yra taikomi dviejopi standartai. Vienas Briuseliui, teigiant, kad ES komisija turi veikti, kad reikalingos naujos ekonomikos ir inovacijų programos, tai reiškia, kad reikia išleisti daugiau lėšų, o grįžę namo savo sostinėse pareigūnai teigia, kad jie nori mažiau pinigų siūsti į Bruselį. jeigu mažiau pinigų bus pervedama į Briuselį, mažiau ir gausime. Taigi aš norėčiau visus paraginti sąžiningai elgtis tarpusavyje. Juk viena vertus matome, kad valstybės narėse yra sudėtinga situacija, kita vertus turime pasirūpinti, kad programos, kurios yra reikalingos ES valstybių narių labui, kad e, būtų užtikrinamas ekonominis augimas, kad tos programos būtų įgyvendinamos. Ačiū. Ponas Bielanas. Ačiū, ponė pirmininkė. Per šį programinį laikotarpį biudžetas yra vykdomas ir naujų valstybių narių, skaitant Lenkiją. Dabar aiškiai matome, kad tos lėšos, kurios buvo panaudotos, iš tiesų sukuria daugiau galimybių ir, ir užtikrina vienodas sąlygas. Šiame pranešime yra nemažai puikių minčių, bet ten yra ir perspėjama, kad negalima vien tik tai karpyti išlaidų iniciatyvos pagal bendrą rinkos aktą turėtų būti įgyvendinamos, turi būti skatinamas, skatinamos smulkios, smulkus vidinis verslas, taip pat turime skatinti verslininkystę. Vieningos rinkos integravimui reikalinga ir tinkama vartotojų apsauga, dėl to aš prašau, kad būtų tam didinamos išlaidos, nes šioje srityje tikrai trūksta finansavimo. Dėkoju. Ačiū, e, ponė Manesku. Pirmininkė, aš balsavau už šį tarpinį pranešimą dėl daugiametės finansinės programos 14-20 metams skatinimo ir įgyvendinimo. Tokiu būdu bus numatomas tvirtas, stabilus biudžetas, užtikrinant augimą, užimtumą ir numatant, sukuriant aukštus standartus ir saugumą ES piliečiams. ES biudžetas, ypatingai sąjungos politikos finansavimas, yra svarbios priemonės, kurios, kurios turėtų tvarkyti valstybės narės, bandant įveikti ekonominę krizę, kurios turėtų padėti mums siekti ir įgyvendinti 20, Europą 2020 tikslų. Jeigu norime konkurencingesnės, tvaresnės Europos, kuri būtų atvira įtraukčiai, turime skirti pakankamai lėšų sanglaudos politikai, bent jau tiek, kiek buvo, dėl, dėl ko buvo susitarta per dabartinį programinį laikotarpį. Aš pritariu tam, kad makroekonominės sąlygos būtų atmestos, kad jų būtų atsisakyta, nes nėra sąžininga bausti tuos regionus, kurie, kuriems nepavyksta laikytis procedūrų pagal ekonominę valdyseną. Dėkuoju. Ačiū, ponas Belder. Ačiū. Turiu tris pastabas dėl daugiametės finansinės programos. Pirmiausia, pasakysiu, kad ten numatytos sumos turi būti šiek tiek mažesnės. ES turi laikyti savo pagrindinių įsipareigojimų ir pirmininkas Šulc e, pateikė labai gerą pasiūlymą, kuris buvo nušvestas Niderlandų e, spaudoje, nors aš ir nesutinku su centralizavimu Europos lygiu. Kitas geras būdas struktūrinius fondus įgyvendinti tik skurdžiausiuose regionuose, kurie gauna mažiausiai pajamų ir galiausiai nuosavi ištekliai ES. Europos parlamentas norėtų, kad finansinių sandorių mokestis ir PVM būtų ES finansavimo šaltiniai, kad būtų atsisakyta valstybių narių išmokų. Bet turiu pasakyti, kad valstybės narės mažiau švaisto pinigus Kaip matome iš 2013 metų biudžeto, e, dalis atsakomybės tenka ir valstybėms narėms renkant mokesčius ir toks principas turėtų likti ir toliau. Ponas Messerschmidt. Ačiū, pirmininkė. Šiandien mes balsavome dėl daugiametės finansinės programos. Tai buvo pats svarbiausias balsavimas šiame parlamente. Čia kalbame apie dešimtis milijardų kronų ir svarstoma, kaip turi būti išleidžiamos lėšos 14-20 metais. Mano frakcija primiktinai reikalavo, kad dėl daugelio pakeitimų būtų balsuojama vardiniu balsavimu, kad piliečiai matytų, kas už ką balsavo dėl išlaidų kurios siekia dešimtis milijardų kronų. Reikia, kad būtų prisimta atsakomybė. Svarbu, kad e, nebūtų dar lab, priimant sprendimus dar labiau nutolta nuo piliečių. Turi išlikti atsakomybė. Ponas Keli. Ačiū pirmininkė. Aš dalyvavau šio ryto diskusijose ir labai džiaugiausi galėdamas paremti šios dienos pasiūlymus. Ši daugiametė finansinė programa yra labai svarbi ir, kaip buvo pasakyta, turime numatyti konkrečias priemonės iki lapkričio pabaigos. Kaip sakė ponas Van Rompoj, turime bendradarbiauti, turi bendradarbiauti bendradarbiauti visos valstybės narės, e, taip pat bendradarbiauti turės ir ministrai pirmininkai. Antra mano pastaba būtų štai kokia. Jūs esate atsakingas už iniciatyvą dėl vienos būstinės. Manau, kad tą iniciatyvą reikėtų tęsti, nes taip racionaliau išleistume pinigus, taip sumažėtų kelionės išlaidos ir apskritai išlaidos per metus sumažėtų daugiau nei 180 milijardų eurų. Ponios Zaborskos nėra, dabar žodis poniai Bazesku. Ačiū pirmininkė. Balsavau už šį pranešimą, nes ES biudžetas yra labai svarbi priemonė užtikrinant ekonominį stabilumą. Biudžetu galima pasinaudoti, skatinant investicijas į augimą ir darbo vietų kūrimą. Biudžetas taip pat gali padėti valstybėms narėms įveikti sunkumus, su kuriais jos susiduria. Ir šiame kontekste norėčiau e, pakalbėti apie tvirtų viešųjų finansų svarbą. Valstybės narės ir toliau turi stengtis pasinaudoti savo augimo potencialu. Taip pat reikėtų numatyti didesnį biudžeto lankstumą, kad būtų visapusiškai pasinaudota biudžeto ištekliais. Rumunija susiduria su sunkumais įsisavindama ES fondų lėšas. Ir turiu pasakyti, kad šių metų tiksliniai skaičiai yra sumažinti, peržiūrėti ir sumažinti. Vis dėlto reikia užtikrinti tinkamą sanglaudos politikos ir bendro žemės ūkio politikos finansavimą, nes tai padės sumažinti uh, atotrukį palyginti su kitomis valstybėmis narėmis. Ačiū. Dabar ponas Hena. Ačiū, ponė pirmininkė. Pagal pranešimą au, turime sureaguoti į e, krizės sąlygas. Tačiau biudžeto programa yra tokia pati, kokia buvo ir anksčiau. Yra pasirinktos ultraliberalios idėjos tiesiog trūksta socialinių dalykų ir ES šalis su tokiais biudžetais neturi galimybės išbristi iš tos krizės, kurią sukūrė ES. Dėl krizės ES negali tinkamai vystytis, vystytis ir mums reikia keisti visus orientyrus, reikia ne, negalime plėsti viešojo sektoriaus, kuris yra atsakingas už krizę. Reikia apsaugoti pramonę, pramonės įmonės ir joms padėti. Taip pat negalime, negalime leisti, kad piliečiai būtų supriešinti dėl esant tokioj situacijai ES negalės išpristi iš krizės. Dėkui, pirmininkė. Hana, Dėkoju. Ponas Messerschmidt dėl e, Dehan pranešimo. Ačiū pirmininkė. Kitas pranešimas yra dėl nuosavų išteklių. Aš balsavau prieš šį pranešimą ne dėl to, kad buvo šiek tiek pakeistas tekstas, kalbant apie PVM surinkamą iš valstybių narių. Tačiau, kai kalbame apie išteklius, ES ne tik, kad nori gauti tuos čekius iš valstybių narių, bet dar nori įkišti rankas į žmonių kišenes. Kai kurie nori rinkliavų dėl kūro, kiti didinti PVM, kiti apmokestinti finansinius sandorius. Esmė ta, kad nesvarbu, kuriai frakcijai priklausai, jeigu pasisakai už ES mokesčius, mažini ryšį tarp tiesiogiai išrenkamų piliečių ir uh, galimybės naudotis ES piliečių lėšomis. Bet mes tos teisės neturime. Komisija teikia iniciatyvas, vykdo, vykdo sprendimus ir komisijos atstovai tikrai nėra išrinkti piliečių, jie yra siūsti vyriausybių, taigi visos iniciatyvos dėl nuosavų išteklių turi būti atmetamos, nes jos tiesiog niekam nepriklauso în favoarea acestui raport. Pone Bazesko, aš balsavau už šį pranešimą, nes esu įsitikinusi, kad nuosavų išteklių reforma yra tinkamas e, žingsnis į priekį. Nuosavi ištekliai pagristi pridėtinės vertės mokesčių turi potencialą. E, Ir tokiu tokiais pakeitimais bus galima sumažinti ES valstybių mokamas įmokas į biudžetą. Nauja sistema užtikrins didesnį lankstumą, skaidrumą ir e, bus taip pat užtikrintas ir nuspėjamumo principas. Valstybės narės, e, na, turės naudos, todėl kad bus sumažinta administracinė našta. Tačiau, aišku, na, sistema turi tam tikrų trūkumų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį pavyzdžiui, nuosavų išteklių apskaičiavimo metodologija yra sudėtinga. Bet kuriuo atveju nuosavų išteklių reforma yra sveikintinas dalykas. Ačiū. Baigiame paaiškinimus dėl balsavimo ir posėdį tęsime trečią valandą.